Posėdį pradedame. Dėl daugiametės finansinės programos 2019-2088 gavome pasiūlymą iš tarybos ir prasideda trijų mėnesių terminas nuo rytojaus. O dabar dėl balsavimo, dėl bendro pasiūlymo priimti rezoliuciją, dėl daugiametės finansinės programos, nuo savo išteklių ir gaivinimo plano. Uh, Bus galutinis balsavimas, taip pat bus balsavimas dėl išskirtinės makrofinansinės paramos plėtros kaiminėms šalims partneriams per COVID-19 pandemijos krizę, dėl laikinųjų taisyklių dėl oro susiekimo paslaugų teikimo, taip pat dėl laikinųjų priemonių dėl pažymėjimų licencijų galiojimo. Taip pat dėl osto infrastruktūros mokesčių, taip pat dėl ketvirto geležinkelio dokumentų rinkinio ir balsavimai vyks kaip ir anksčiau nuo 9.30 iki 10.45. Tai yra vardinis balsavimas ir parlamentarai galės pasitikrinti balsus ir balsavimo rezultatus, pažiūrėdami dokumentą, kuris bus paskelbtas plenarinės sesijos tinklalapį. Dabar pradėsime balsavimą, balsuosime iki 10.45, o rezultatai bus paskelbti 13.15. Posėdis nutraukiamas.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 Dėl Agri ir Peš komitetų e, sprendimų, dėl, e, e, dėl tarp institucinių dėrybų pradžios pagal 71 taisyklės pirmą dalį, kai informaciją gavome kiekžės 13 posėdžio pradžioje, gavau prašymą parlamente iš žaliųjų EFA grupės ir kelių parlamentarų balsuoti iš Agri komiteto, iš Peš komiteto nėra prašymo dėl balsavimo parlamente bus balsuojama 14.15. Maždaug aš noriu paaiškinti, kodėl mes pateikėme prieštaravimą dėl žūp reformos permimo laikotarpio e, reglamento. Aišku, reikia tikrumo ūkininkams, tačiau agri komitetas nusprendė, kad jie prates ne vieneriems, o dviejiems metams e, tą laikotarpį. Tai yra 100 e, milijardų eurų e, vertės sprendimas, kuris buvo priimtas Agri komitete. Mes, žalieji, galvojame, kad reikalingos diskusijos plenarnėje sesijoje. Taigi mes dėl to balsuosime. Mes balsuosime ne prieš patį sprendimą, o mes balsuosime prieš um, mandato suteikimą uh, tarp instituciniams taryboms. Mes norime, kad visų pirma turi būti um, diskutuojama plenarinė sesija, eina kalba apie 100 milijardų vertės sprendimą ir mes kalbam, kad visų pirma turi vykti plenarinės diskusijos. Todėl ir prašome kolegų balsuoti, paremti mūsų prašymą, kad visų pirma įvyktų diskusijos plenarinėje sesijoje ir tik po to būtų priimtas sprendimas dėl tarp institucinių dėrybų tam, kad būtų mandatas suformuotas tikslas. Ir kaip pranešė, pasakė, mums reikia tvirto mandato ir aiškaus mandato. Ir aš galiu pasakyti, kad tvirčiausią mandatą jums gali suteikti plenarinė plenarinė sesija. Ir mm, mes dabar turime e, balsuoti, kad e, įvyktų diskusijos, kad nebūtų suteiktas mandatas Agri komitetui. Dėkoju, ponė Ekaut, už paaiškinimus. Tikiuosi, kad atleisti man dėl, dėl mano klaidos, nesupratimo dėl to, kad praleidau šį darbo tvarkės klausimą. Uh, tiesiog įsivėlė klaida e, darbo procedūrose. Dėkoju. Dabar laikinai nutraukėme darbą.

Il Presidente. Bonjour. Tutto bene? Ar visi tvarkoje? La seduta è ripresa. Kągi, tęsėme posėdį. skelbėme šiandienos pirmojo balsavimo e, raundo rezultatus. Rezultatai yra štai kokie. Daugiametė finansinė programa, rezoliucija dėl jos. Rezultatas štai koks. 693 balsavo iš viso, 505 balsavo už, 119 balsavo prieš, 69 susilaikė. Patvirtinama ši rezoliucija. Makrofinansinė parama plėtros ir kaiminėms šalims per COVID-19 pandemijos krizę. Pirmas pakeitimas atmetamas, antrasis pakeitimas atmestas taip pat, trečiasis pakeitimas taip pat atmestas. Laikinos priemonės dėl oro siekimo paslaugų teikimo 28 pakeitimas atmestas, 7 pakeitimas atmestas. De, pirmasis pakeitimas. 15 ir 21 patvirtinami. Trečiasis pakeitimas patvirtintas. 29 atmestas. Ketvirtasis, dvyliktasis patvirtinti. Penktasis pakeitimas, tryliktasis ir devynioliktasis. 25 patvirtinti. Šeštas pakeitimas, keturioliktasis, dvidešimtasis, dvidešimt šeštasis pakeitimai patvirtinami. Aštuntasis pakeitimas, dvidešimt septintasis patvirtinami. Laikinosios priemonės dėl pažymėjimų licencijų galiojimo omnibuso reglamentas. Ketvirtasis, penktasis, šeštasis, devintasis, dešimtasis, vienuoliktasis pakeitimai patvirtinami. Pirmasis pakeitimas, septintasis atmetami, Trečiasis pakeitimas atmestas taip pat. Ketvirtasis pakeitimas, penktasis, šeštasis, devintasis, dešimtasis ir vienuoliktasis patvirtinami. Antrasis, aštuntasis pakeitimai atmesti. Uosų, uostų infrastruktūros mokesčiai pirmasis pakeitimas atmestas. Šešioliktas pakeitimas atmestas. Trečias, penktas, devintas ir vienuoliktas pakeitimai patvirtinami. 12 pakeitimas atmetamas, 6 pakeitimas, 13 atmesti, 7, 14 pakeitimai atmesti, 17 pakeitimas atmestas, 2, 4, 8, 10 ir 15 pakeitimai patvirtinti. Ketvirtasis geležinkelių dokumentų rinkinys - perkelimo į nacionalinę teisę termino atidėjimas. Ketvirtas pakeitimas - 14-25 patvirtinami. Penktasis pakeitimas - 15 ir 26 patvirtinami. Šeštas, 16, 27 patvirtinami. 7, 17, 28 pakeitimai patvirtinami, 18, 29 patvirtinami,

balsavimų rezultatai. O dabar e, laikinai nutrauksime posėdį, o po 2.15 vyks antroji balsavimo sesija. Dėkoju visiems ir sėkmės darbe.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 mokinių

exists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 E, komitetuose dirbsiančių narių pakeitimus e, ir pakeitimai įsigalios šiandien po paskelbimo antrojo e, šiandienos balsavimų raundo rezultatai. Makrofinansinė parama plėtros ir kaiminėms šalims partneriams per COVID-19 pandemijos krizę pritarta. Laikinosios taisyklės dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo šis komisijos pasiūlymas taip pat patvirtintas laikinosios priemonės dėl pažymėjimo ir licencijų galiojimo omnibus. Komisijos pasiūlymas šio klausimo vėlgi patvirtintas. Uosto infrastruktūros mokesčiai e, komisijos pasiūlymas šio klausimu taip pat patvirtintas. Ir ketvirtasis geležinkelių Dokumentų rinkinys perkelimo į nacionalinę teisę termino atidėjimas taip pat patvirtintas ir galiausiai pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos iš, žemės, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žemės ūkio garantijų fondo 2021 metų e, sprendimas pradėti tarp institucinės dėrybas Agri komitete. Patvirtintas. Ir e, tas sprendimas e, patvirtintas ir dėrybininkai gali pradėti dėrybas komiteto ir parlamento vardu. De, e, remiantis šiandienos antrojo raundo balsavimų rezultatais, trečiasis balsavimų raundas šiandien nebebus rengiamas. Gegužės 13, 14 ir 15 posėdžių protokolų e, tvirtinimas bus pateiktas parlamentui per kitą plenarinę sesiją. Jei ir e, rezoliucijų, patvirtintų rezoliucijų tekstus perduosiu institucijoms ir asmenims, kurie minimi tose dokumentuose. E, parlamento plenarinė sesija baigiama, posėdis baigiamas. Auf Sie auf.